Madame la Présidente, je vais ouvrir la séance et après je vous donne la parole. Pradėsiu posėdį, o paskui suteiksiu žodį jums. Dėl spontaniškų pasisakymų. Taip, prašom. Posėdis pradedamas. Pasitarusi